Pranešimas nuomonė dėl laisvojų dėjimo skatinimo supaprastina tam tikrą viešųjų dokumentų pripažinimą. Norėčiau nedelsiant suteikti žodį poniai Delvo. Keturios minutės jums suteikiamos. Dėkoju. Daugiau negu 14 milijonų gyvena kitosnėje valstybėje negu yra kilmės valstybė ir jie yra priversti tam tikrais atvejais uh, E, daryti e, labai brangius žingsnius ir labai sudėtingus žingsnius. Tai e, ne tik tais reikia originalių dokumentų, tačiau dar reikia, kad tie dokumentai būtų um, palydėti tam tikro dalyko, kuris vadinamas apostilė. Ir kartais uh, dar netgi kopijų, kurios būtų patvirtintos. Tačiau laisvas e, sąjungos piliečių judumas yra realybė. Ir dabar e, iš tiesų buvo parašyta Stokholmo programoje 2009 metais, kad reikia stiprinti Europos teisingumo erdvėje pasitikėjimą ir dėl to numatoma tokie veiksmai kaip apostilės panaikinimas. Šiandieną e, Kitaip tariant, po septynių metų mums beveik pavyko tą padaryti. Reglamentas dėl e, dokumentų prieimimo, kurį mes patvirtinime, yra nedidelis žingsnelis tam, kad būtų palengvinti įvairūs e, administraciniai žingsniai, panaikinant e, apostilę, tai būtų civilinės būklės dokumentai, kai kurie kiti dokumentai, su su gyvenamąją vietą, pilietybę ir teistumu susiję dokumentai. Tai yra um, dabar numatyta daugia kalbiai dokumentai, daugia, e, daugia kalbės formos, kurioms jau nebereikės įvairių vertimų bei apostilių. Tekstas numato įmi e, platformą, kuri bus naudojama įvairioms institucijoms informacijai keistis. Taigi, jeigu administracijai kyla problemų dėl dokumento autentiškumo, tikrumo, ji gali tiesiogiai susisiekti su kompetentinga institucija ir patikrinti, ar dokumentas tikras. Kai platforma pradės veikti e, po tam tikro laiko, ji labai pagerins e, įvairių sukčiavimo atvejų susitikimą. E, atrodo, du su pusę metų yra numatyta, kad ji pradėtų veikti, tai yra labai ilgas laikotarpis, tačiau tam, kad sistema veiktų, reikalinga įvairūs parengėmiai darbai. E, valstybės narės ir komisija turi informuoti piliečius apie šios naujus įstatymus, piliečius reikia aiškiai informuoti apie tai, kad naikinama apostilė ir kad yra e, daugia kalbės formos, kurios yra daug pigesnės negu e, sertifikuoti vertimai. Mes parlamentas labai kariavome, kad e, šio, šio, šis dokumentas nekainuotų brangiai komisija turės atsiskaityti, kaip yra taikomas reglamentas, o taip pat turės Mm, nagrinėti apostilės panaikinimo galimybę kitiems dokumentams. Taigi jeigu parlamentas davė savo sutikimą tokiems dokumentams, tai dar nėra e, galutinė pergalė, kadangi mes norėjome pasiekti daug e, daugiau e, tokių dokumentų, kad nereikėtų apostilių, pavyzdžiui, diplomų su mokymų kursų baigimo pažymėjimus, pažymės dėl negalios tam tikrų įmonėms, e, tam tikrai įmonėms svarbius dokumentai ir panašiai. Taigi parlamentas, aš manau, kad tikrai labai budriai seks, kaip yra įgyvendinamas reglamentas. Dėkoju kolegiai Delvo, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Jerovai, komisariai kuri čia atvyko su mumis susitikti. President, Honorable. Pone pirmininkė, garbėjai parlamento nariai, judėjimo laisvė suteikia milijonams europiečių labai dėlių naujų galimybių. Gali plėtoti taptutinius ryšius tiek asmeninius, tiek verslo. 14 milijonų piliečių taip daro, kaip jau girdėjote. 14 milijonų piliečių šiuo metu gyvena ne savo pilietybės šalise. Ir 50 procentų smulkių ir vidutinių įmonių užsijima tarptautinė veikla. Tikimės, kad šie skaičiai ir toliau auks. Šis pasiūlymas palengvins gyvenimą milijonams piliečių ir verslo įmonių, nes bus sumažinama nereikalingos biurokratijos našta. Štai po keltos metų intensyvių e, debatų ES priartėjo prie dar vieno svarbaus žingsnio, kurį žingsite rytoj per balsavimą. Galbūt apie tai nebus labai daug kalbama žiniasklaidoje, tačiau be abejo daug žmonių apsidžiaugs tuo, kad įsigalio ši nauja tvarka. Dabar, kai pavyzdžiui žmonės kitoje šalyje nori užregistruoti gimimą arba tuoktis arba gauti nacionalinę leidimą gyventi, jiems reikia sertifikuotų kopijų ir sertifikuotų e, vertimų bei įvairių kitų tvirtinimo ženklų, pavyzdžiui, postilių. Tai kainuoja labai brangiai ir yra visiškai nereikalinga. Tad matysime, kad dabar labai pasikeis situacija įvairias gyvenimo srityse. Daugiau bus remiamasi tarpusio paskirimo principų, dėl to nebebus reikalavimo autentikuoti, e, legalizuoti teisinius dokumentus, nebereikės apostilių, sertifikuotų kopijų ir vertimų. Taip pat numatomi daugia kalbiai formuliarai, kurie padės versti dokumentus ir padės išvengti suklastotų dokumentų naudojimo, nes yra numatoma bendarbiavimo valstybių narių sistema. Parlamentas nuolat palaikė šį reglamentą ir aš norėčiau padėkoti ponui Vetkai nes pavyko surinkti per praėjusią parlamento kadenciją didelę daugumą, kuri palaikė šį dokumentą. Taip pat labai dėkoju poniai Delvo bei kitiems šešėlės panašiems, kurie puikiai dėrėjusi su taryba ir komisija. Darybos nebuvo lengvas, tačiau turime dabar subalsuotą kompromisą. Reglamentas apima keletą, reglamentas apima keletą svarbių sričių visiems piliečiams, ypač kalbama čia yra apie jų civilinę padėtį visi būtume norėję platesnės taikymos srities ir įtraukti daugiau sričių, bei įtraukti daugiau dokumentų, kurie yra naudingi verslui. Parlamento pasirižimo dėka reglam, numatytas yra greita reglamento peržiūra ir tai steiks progą komisijai apsvarstyti galimybę įtraukti papildomas rytis, pavyzdžiui, švietimo srities dokumentus bei įmonių atstovavimo dokumentus, teisinės statusų dokumentus ir panašius. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, mokesčiai, kurių prašys valstybės narės iš piliečių už daugia kalbės formas, būtų protingus ir taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės narės informuotų piliečius apie naujas teisės interneto svetainėse bei bendraudamas asmenimis. Ačiū. Ačiū komisijai. Dabar išklausysime politinių frakcijų atstovų nuomonės ponas Radev PPE frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija, ponios ir ponai, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Dilbo, už parengtą pranešimą, nes jos darbo dėka ir dėka ilgai vykusių dėrybų mes dabar gavome kompromisinį tekstą. Ir manau, kad Europos parlamentas tikrai pasiekė gerų rezultatų ir dokumentas bus naudingas mūsų piliečiams. Tokiu būdu mūsų piliečiai galės lengviau judėti, o dokumentų tvarkymas bus paprastas formalumas nes dokumentų legalizavimas, jų tvirtinimas pažyma, apostilė yra sunkinantis reikalavimai, taip pat neteistumo dokumentai ir taip toliau, visa procedūra, kaip jau sakiau, bus supaprasta. Kita vertus, valstybių narių atitinkamos administracinės įstaigos galės pačios tvirtinti kai kurių dokumentų autentiškumą ir tai reiškia, kad sumažėjęs klas, suklastojamų dokumentų skaičius. Daugia kalbės formos bus naudingos visiems ir mūsų piliečiams, nes jie sutaupys laiko ir įstaigoms. Aš manau, kad kadangi mes jau svarstome tokį e, reglamentą, tai dėlėtų pagalvoti apie jo taikymos ryties išplėtimą, įtraukiant į tą taikymos rytį, na, sakysime, kai kurios verslo dokumentus, trečiosios pakopos švietimo sertifikatus ir taip toliau. Nes pakol kas reglamento taikymos rytį mano minėti dokumentai nepatenka. Aš manau, kad valstybės narės turėtų daugiau mumis pasitikėti ir pakartosiu, taikymos rytis turi būti išplėsta, kad mūsų piliečio gyvenimas dar labiau palink, palengvėtų. Dabar socialdemokratų vardu pona Geringer. Ačiū, pone pirmininkė. Keletas milijonų ES piliečių arba mokosi, arba dirba ne savo kilmės šalyje ir naudojasi laisvo judėjimo teisę. Todėl, tačiau tam, kad jie galėtų laisvai judėti, jų turimi dokumentai turi būti oficialiai patvirtinti, kad būtų pripažįstami ir kitose šalyse. Todėl labai svarbu, kad visa procedūra būtų supaprastita, kad liktų kuo mažiau formalumų. Ir daugia kalbės formos uh, bus labai naudingos. Ypač turint galvoje, kad mes kalbame apie tam tikrą spektrą dokumentų, tokių kaip gyvenamosios vietos um, deklaracija, neteistumo pažyma ir taip toliau, kurių dažnai reikia judant iš vienos valstybės narės į kitą. Reglamente yra numatyta ir peržiūros nuostata, kurie ateityje leis išplėsti uh, dabartinę taikymo sritį, įtraukiant diplomus, mokyklos e, atestatus ir kitus dokumentus, kurie tuo tarpu neįtraukti į reglamento taikymo sritį. Naujasis, naujojo reglamento dėka procedūra supaprastės, o tai reiškia, kad žmonėms bus lengviau judėti iš valstybės narės į kitą valstybę narę. Ir labai norėčiau pagirti pranešėją kad jai pavyko pasiekti tokio gero kompromiso. Dabar uh, e, CR vardu ponas Džambatski. Pone pirmininkė, kolegos, nu, norėčiau pasveikinti kolegę Dalvo su pergale, nes vyko labai sudėtingos diskusijos jautriais klausimais ir tarp frakcijų. Uh, ir tarp institucijų, bet e, dokumentas labai svarbus, nes e, ne tik supaprastinama dokumento pripažinimo procedūra, bet tuo pačiu yra pašalinamos ir tam tikros biurokratinės kliūtas, kurios nugalėti daugeliu atveju reikėdavo anksčiau. Taigi reglamentas yra gera žinia nes e, užtikrintas didelis suderinamumas. Tačiau aš pasisakyčiau už tai, kad būtų įvesta daugia kalb... įvestos daugia kalbės formos. Tada nebereikėtų tvirtinimo pažymų apostilių, tai yra uh, ir sumažėtų biurokratinio darbo apreptis, o mūsų piliečiai galėtų lengviau judėti ir užsiimti kasdienę veiklą ES teritorijoje. Taigi tai reikia pašalinti tas papildomas kliūtis nes tik tokiu būdu mes galėsime galutinai supaprastinti dokumentų išdavimo ir jų tvirtinimo procedūrą. O baigdama noriu dar kartą pasveikinti pranešėją pasiekus labai gero kompromiso. Ačiū žaliųjų vardu, ponia Hautala. O Noriu padėkoti poniai Dėlvo už tikrai didžiulį ir svarbu atliktą darbą dokumentų pripažinimas reiškia, kad judėjimo laisvė dar labiau plėsis. Tačiau tenka apgailestauti, kad į taikymo sritį įtraukti tik tam tikri dokumentai. Aš manau, kad komisija turėtų pasinaudoti peržiūros nuostatą, kuri yra įtvirtinta reglamente ir išplėsti taikymo sritį, nes pavyzdžiui, invalidumo pažymas būtina būtų įtraukti į reglamento taikymo sritį. Tai tada visi europiečiai galės pasinaudoti judėjimo laisvės teisę. Bet to norėčiau paminėti, kad žmogaus teisų konvencija mano šalyje, Suomijoje, įsigailės rytoj, kas yra labai gerai. Ir tikiu, kad e, ir ES teisė, ne tik mūsų, bus suderintas žmogaus teisų konvencija. O dokumentai yra labai svarbus dalykas susijęs su teisėmis ir ypač invalidumo pažymos turi būti nedelsiant įtraukiamos į taikymo sritį. Ačiū toliau FDD vardu, pone James šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti judėjimo laisvę verslui piliečiams ir manoma supaprastinti kai kurios dokumentus, kurie naudojami Europos Sąjungoje. Taigi dabar matome, kad suteikiama dar viena dovanėlė tiems, kas kelia mums grėsmę. Nes būtent jie gaus naudos iš šio pasiūlymo. Ir šis pasiūlymas tik dar labiau kenks nacionaliniam saugumui ir kirs, kurs dar didesnis spaudimą mūsų saugumo ištekliams siekiama valstybinius dokumentus suderinti, harmonizuoti. Ir tai kenkia įvairoviai, bei greuna barjerus. Tačiau tai turi likti visam vyriausybių klausimu. Kad e, tuo nepasinaudos tie, kas nori priskirti visiems tokį patį vieningą elgesio modelį. Na, suprantame juk, pavyzdžiui, kaip labai dažnai klastojami yra ES pasai ar kiti tapatybės dokumentai, tad kam dar bloginti situaciją. Nes taip mes padėme tik tais tiems, kurie mums grasina ir kenkia. Tad visiškai nesuprantu šio pasiūlymo. Labai blogų laikų jis pateiktas, netinkami tikslai ir dokumentas naudingas tik tiems, kas nori mums pakengti. Todėl Labai raginu dokumentą dėti atgal į stalčių ir nebedalinti nebe, nebe tokių dovanų mūsų netraugams. Tikrai blogas pasiūlymas blogo laiku. Ačiū. Toliau ENF vardu Butonė, pane Butonė, pusantros minutės. Beje, yra mėlynos kortelės klausimas. Na, dabar išklausome frakcijų požiūrį, tad vėliau galėsime paimti klausimus pagal mėlyną kortelę. Pone Butonė, prašau. Dėkoju, ponės pirmininkė, brangus kolegos. Man tikrai sunku surasti tikrą pridedamąją vertę, kurį duotų tas tekstas, kadangi daug yra konvencijų, kurios yra taikoma šioje srityje. Taip pat nematau, kokie, koks būtų interesas pateikti tuos visus daugiakalbius formulerus, kurie yra viena iš pagrindinių minčių. E, labai gaila, bet atrodo, kad jokios didesnės pridedamosios vertės šis tekstas nesuduo, e, ne, nesuteikia. E, E, parlamentas tiesiog bando e, kabintis už peržiūrėjimo taisyklių, e, kažką tai paprastinti administracijoje ir panašiai. Tačiau šis tekstas tik padidins įvairių, į, į, įvairių, sakykime, tokių dalykų, kurie kainuoja naštą ir kuriuos neša Europos Sąjunga. Europos Sąjunga susiduria su labai didelė migracija ir dabar Europos Sąjunga dar kartą e, ne, neaišku kelintą nereikalingą dokumentą sukūrė. Dėkoju, dabar pasisakė politinės frakcijos ir galime pereiti prie mėlynosios kortelės procedūros. Ponas Cvievka, pusantros minutės. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbimo komisijos narė, ponios ir ponai. Na, džiugu, kad turime tokias frakcijas kaip FDD. Ir Nacionalinis frontas veikia Europos parlamente, nes šios frakcijos pasirūpina Europos parlamente tapatybę ir įvaizdžių ir saugumu rūpinasi labai jie. Ir aiškiai pasako, kad nieko mes neįleisime Europos, į Europos Sąjungą ir liksime už, už, užvėrę savo sienas. Ir labai, labai jums ačiū už tai, kad rūpintas uždarumu. Tačiau mes iš tikrųjų žinome, kad Europos piliečiai nori visai kitų dalykų. Europos piliečiai labai džiaugiasi, kad pagaliau parlamentas ir taryba patvirtino tokį dokumentą, kuris palengvins jų kasdienį gyvenimą nes šis reglamentas palengvins gyvenimą milijonams piliečių, kurie keliauja po ES. Ir čia kalbame ne apie imigrantus, čia kalbame apie ES piliečius. Turėkite tai galvoje. Šis, šio reglamento taikymos rytis nėra iki galo pakankama, turėtų būti platesnė, bet na, reikia nuo kažko pradėti. Ir piliečiai bus dėkingi už bet kokį žingsnį, kuris palengvins jų gyvenimą kad jiems nebereikės kreiptis į vertėjus, kad jiems nebereikės dokumento daug kartų sertifikuoti, kad, kad nebereikės gauti begalinių parašų ant spaudų, begalinių tvirtinimų. Taigi tai yra pirmas žingsnis, kuris padės palengvinti piliečių gyvenimą ir dar jį labiau palengvinti ateityje. Tačiau valstybės narės turi nepraisti progos ir tinkamai pasinuoti šio dokumentu. Ačiū. Pon, toliau ponas Koferati, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ponios Delvo bei šilinių pranešėjų darbas yra puikus. Manau, kad šis reglamentas yra geras žingsnelis tinkama kryptimi. Juk judėjimo laisvės principas palaiko pačią ES idėją. Be šio principo ES na, nekurtų tų galimybių, kurias sukuria. Tai suteikia galimybę piliečiams judėti, e, mažinamas kliūtis piliečiams. Tačiau reikia skubiai padaryti dar kelis dalykus. Pirmas dalykas yra jau jūs paminėtas. Tai yra labai svarbu, kad valstybės narės platintų informaciją apie šį teisės aktą. Nes juk beprasmiška būtų priimti teisės aktus, apie kuriuos piliečiai nieko nežino. Kitai bus bevertis. Tad reikia užtikrinti, kad reglamentas būtų kuo greičiau įgyvendintas. Kitas dalykas. Tai minėjo keli kolegos, kurie kalbėjo prieš mane, taip pat ir ponas Cviefka. Tai yra tai, kad yra kiti aspektai, kuriuos reikia įtraukti į šį dokumentą. Yra papildomas informacijos, reikia plėsti taikymos rytį. Reikia sėti tai su pilietybė. Ir beje, taip pat reikia įtraukti ir verslo dokumentus. Pavyzdžiui, beje, kitus dokumentus, pavyzdžiui, aukšto mokslo diplomus, negalios pažymas, kitokius sertifikatus. Visokius tokius dokumentus, kurie palengvina gyvenimą. Labai ačiū. Dėkoju, ponas Škripek. Vieną minutę. Ačiū. Džiaugiuosi, kad mažinama birkatinė našta Europos piliečiams, tačiau kyla nuogastavimų dėl naujų apibrieščių, kurios per tokius pasiūlymus yra stumiamos. Dokumentai, kurie, ap, e, kurias liečia šis reglamentas, yra susijęs visprau su šeima. Tačiau negalima tokiu aplinkiniu keliu bandyti primesti naujas apibrieštis e, į valstybės narėms. Pavyzdžiui, kalbama apie tėvus, o nebe tėvą ir motiną. Tačiau, na, gimimo sertifikatas yra labai svarbus dalykas, asmens tapatybė ir tėvo bei motinos vardai yra esminės svarbos. Reikia to nepamiršti, nes visi turime tėvą ir motiną ir būtent tai sudaro šeimą. Tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu mūsų visų visuomenėms. nes labai svarbu, kad šis, kad būtų laikomas iš šio Dievo duoto principo, kad tėvas ir motina kuria šeimą. Ačiū. Dėkoju, ponas Mak. Vieną minutę. Ačiū. Ponios ir ponai. Gerbiama komisijos narė Jurova. Na, įprastai mes šiuose rūmose per rekomendaciją antram svartymui iš karto, iš karto automatiškai pripažįstame dokumentą ir balsuojama tik dėl, būna tais atvejais, jeigu kažkas pasipriešina. Ir būtent aš kaip tik pateiksiu tokį pasiūlymą. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl. Esu pažymėjęs, aš pažadėjęs savo rinkėjams, kad balsuosime prieš visus pasiūlymus, kurie priboja piliečių laisvės. Vis tik šis pasiūlymas gali būti vertamas ir kaip naudingas. Kodėl? Na, suvienijami dokumentai, e, gimimo liudijimai, ištokos ir santokos dokumentai ir taip toliau. Tad jeigu pilietis nori išvykti į kitą šalį, jiems dabar nebereikės sertifikuoto vertimo. Tad sistema vyks paprasčiau. Tačiau negalima priversti valstybių narių pripažinti tuos dokumentus. Ne. Tie dokumentai bus tik pagalbiniai lengvesniam supratimui. Turėkime galvoje bendrą tikslą, kam sukurta Europos Sąjunga. Manau, kad čia yra geras tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys, tarp valstybinio bendradarbiavimo pavyzdys. Nes ne Europos Sąjunga turi to užsimti, o mūsų vyriausybės. Ačiū. Dėkui. Staras Fer, e, Feragut. Beročias nėra salėje. Tuomet eikime toliau. Pone Kaufman. Vielen Dank, Herr Präsident. Das Gesetz. Aš, aš šitas. Dėkoju. Reglamentas, kurį mes patvirtinsime rytoj, liečia milijonus žmonių, e, tų žmonių, kurie nedirba savo valstybėse, kurie negyvena savo valstybėse, bet kažkokioje tai kitoje ES valstybėje. Man atrodo, kad visiems tai yra naudingas dokumentas, kurie, kurie nori pasinaudoti savo um, judumo um, teisę. Um, E, anksčiau ar vėliau e, ir teistumo pažyma, ir kitos, e, kiti dokumentai, ko gero, kad būtų pripažįstami ES, bus supaprastinta ta tvarka pripažinimo. Šiandienągi reikalinga labai daug laiko, kainuoja labai daug pinigų, tačiau tai yra praeities reliktas ir manau, kad reikėtų kažką daryti, kad galų gale baigtume uh, su tais ilgais e, laukimais, kurių, e, palaukimais tuo laiku, kurio taip reikia, sakykime, postiliai gauti arba vertimams padaryti. Aš raginčiau kolegas eiti dar toliau. E, tai ne tik tais individualų žmonės, tačiau ir įmonės turėtų pasinaudoti šiomis naujovėmis, dokumentų, kurie reikalingi pripažinti E, sąrašas gali dar būti plečiamas ir manau, kad kai galėsime peržiūrėti reglamentą, jau tada galėsime kai ką pataisyti. Tai yra tik pirmas e, žingsnis, tai yra geras dokumentas e, ir manau, kad ES jis tikrai bus vienodai visur priimamas ir traktuojamas. Manau, ir aš pritariu, manau, kad visi kolegos pritarite. Ponas Pamačik. Pone pirmininkė, laisvas žmonių judėjimas yra viena iš pamatinių ES piliečių teisų, tačiau, kad būtų galima ją laisvai pasinaudoti, turime pašalinti kaip galima daugiau iki šiol egzistuojančių administracinių kliučių visose valstybėse nareise. Ir nors aš nepritariu komisijos a, būdams skatinti mobilumą per samdą, per didesnį užimtumą, Visgi manau, kad turime supaprastinti gyvenimą tiems, kurie bando persikelti į kitą vietą. Nei politika, nei administracinės kliūtis neturi tapti kliūtimi. Ir mes turime <clears throat> kaip galima geriau išnaudoti veikiančias institucijas, keistis informaciją, lengvindami procedūras ir tokiu būdu skatindami ES piliečių judumą. Ačiū. Mėlyna kortelė. Mėlyna kortelė teikiama poniai Tomašič. Ar jūs atsakysite į mėlynosios kortelės klausimą? Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamoji kolegė. Aš pritariu, sako ponia Grapam, kad taip reikalinga suvienodinti dokumentų autentikavimą, dokumentų tvirtinimą, jį supaprastinti ir tai palengvins judumą. Tarčiau, ar jums netrodo, kad penkios valstybės narės, kurios nepriklauso Šengeno erdvai, savaime kelia problemų savo šalių piliečių galimybei laisvai judėti? Pone Tomašič, prašom atsakyti. Ačiū už klausimą. Na, būtent dėl to aš ir sakiau, kad reikia atsikratyti administracinių kliučių ir turime kuo daugiau dėmesio skirti ne tik tiems, kurie nori išvykti iš savo šalies, bet kurie ir savo šalyse pasilieka. Ačiū. Toliau pona Komodinį. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuolaikinė valdymo sistema leidžia supaprastinti įvairias procedūras, patobulinti taikomus mechanizmus, ypač kai mes kalbame apie skaitmeninę rinką. Tačiau taryba regis nenori net žinoti, kad kasdienėme gyvenime piliečiai naudojasi skaitmeninėmis paslaugomis. Todėl noriu paklausti, kodėl šis reglamentas yra taikomas tik tai esmeninėms asmens dokumentams, bet nėra taikoma tokiems dokumentas, kaip pavyzdžiui, mokyklos baigimo pažymėjimas. O tai yra aktualu, ypač tiems, kurie keliasi iš valstybės į valstybę. Ir uh, Bet kuriuo atveju kvalifikacijų pažymų pripažinimo tvarka turi būti supaprastinta taip pat ir kai, kurie, kai kurių verslo dokumentų pripažinimo tvarka. Todėl man įdomu, kodėl, pavyzdžiui, e, tokie dokumentai neįtraukti į reglamento taikymo sritį, o tarybos užimta pozicija jokių būdų nepalengvins verslui gyvenimo. Uh, O verslų gyvenimą reikia lengvinti, nes tokiu būdu yra kuriamos naujos darbo vietos, skatinamas verslumas ir skatinamas ūkio augimas. Ir aš išvelgiu tam tikrą prieštaravimą. Jeigu mes nepasinaudosime šio reglamento teikiamą galimybę ir nepašalinsime kliučių verslui, tai mes tikrai nepasieksime supaprastinimo, nes supaprastinimas turi būti. Uh, tas mūsų pagrindinis tikslas. Ypač nereikia pamiršti, kad mes gyvename skaitmeninės erdvės sąlygomis. Ačiū toliau, ponia Regner. Pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė, ar jūs žinote, pavyzdžiui, kad Austrui yra labai sudėtinga persikelti į kokią kitą valstybę narę, ypač jeigu, sakysime, Austrijos pilietis norėtų persikelti išėjęs į pensiją į Ispaniją ir gauti ten pensiją, nes jis turi įrodyti, kad yra gyvas asmuo, visą tai turi būti, dokumentai turi būti išversti, turi būti vertimas autentikuotas, tai yra ne tik uh, laiko vilkinimas, bet ir pinigai. Todėl reikia palengvinti žmonėms gyvenimą. Galiausiai mes tikrai kažkada tikriausiai turėsime bendros formos europinius sertifikatus ir pažymas. Tokių dabar nėra. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, to, žingsniai link tokių vienodos formos dokumentų turėtų būti žengiami jau dabar, nes tai duotų naudos mūsų piliečiams. Jie neturėtų gaišti laiko tvarkydami uh, atskirus dokumentus, na, pavyzdžiui, gimimo liudėjimus ar kitus. Be to, daugelis jaunų žmonių pervažiuoja į kitas valstybės naires mokymosi tikslu. Ir jeigu bus vykdomas rimtas supaprastinimas, jiems bus daug lengviau. Ir galiausiai reikia užtikrinti, kad ir jų diplomai būtų pripažįstami. Bet aš manau, kad mes gerai darome žengdami šį pirmą žingsnį, bet visa tai turi prisidėti prie gilesnės europinės integracijos. Ačiū toliau ponas Svoboda. Gerbimieji kolegos, noriu pasveikinti mūsų pranešėją Madai Delvo, jūri komitetą ir visus tuos, kurie bendradarbiavo rengdami pranešimą, nes dabartinis kompromisinis tekstas atskleidžia, jog mes turime praktinių galimybių judumui paspartinti. Ir tomis galimybėmis galėsime pasinaudoti visi. O judumas pasitarnaus ir mūsų visuomenių plėtrai ir ūkio geresniai raidai. Taigi, sveikinu taisyklių keitimą. Kita vertus, aš manau, kad mūsų piliečiai tikisi daugiau iš Europos Sąjungos. Tuo tarpu mes pernelyg lietai veikiame taisyklių reikalavimų suderinamumo srityje. Aš manau, kad valstybės narės ko gero būtų žengusios ir dar toliau, nei kad iš pradžių pasiūlė Europos komisija. Tam, kad mes ne tik sumažintume sudėtingų procedūrų skaičių, bet kad tikrai pradėtume gyventi vienoje bendroje erdvėje, nes numatytos priemonės turės aiškaus poveikio mūsų piliečių gyvenimui, bet reikia galvoti ir apie verslą. Ačiū toliau, ponas Čiakė, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė, daugiau negu 10 milijonų piliečių naudojasi laisvo judumo E, principą Europos Sąjungą, kai piliečiai e, pervažiuoja į kitas valstybės narės, jie susiduria su nežinomomis sistemomis susijusiomis su mokesčiais, su įvairiais kitais administraciniais prival, formalumais. Šis reglamentas viską turėtų supaprastinti ir dabar tokie dokumentai, vieši dokumentai, sakykime, dėl civilinės būklės ir kiti, e, bus lengviau pripažįstami. Sveikinu šią iniciatyvą, nes yra šimtai tūkstančių dokumentų, kurie e, kiekvienais metais yra legalizuojami, tvirtinami ir panašiai. Taigi dabar valstybės narės e, didins tarpusavios pasitikėjimą ir e, valstybės, valstybės narių piliečiams leis taupyti ir laiką, ir pinigus. E, tie tipiniai daugia kalbiai formuliarai yra labai geras dalykas, labai džiaugiuosi tokiu pasiekimu, kadangi uh, E, Europos Sąjunga dabar galės, e, Europos Sąjungoje galės piliečiai e, savo kalbą visus dokumentus pateikti, sakykime, aš kaip vengras galėsiu pateikti savo dokumentus vengriškai bet kur. Dėkoju, ponas Būda, Būda pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisijos nario kolegos. Taip pat pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją bei šilins pranešėjus. Europos Sąjunga pirmiausias svarbus dalykas yra prekių, paslaugų ir piliečių laisvas judėjimas. Jau Sąjungoje turime laisvą piliečių judėjimą, kuris yra daugiau ar mažiau priim, jau priimamas ir, ir svarbus dalykas, net jeigu ne visos šalis yra Šengeno zonos narės. Deja, Matome per didelę biurokratinę naštą, kai reikia pateikti dokumentus kitoje šalyje. Ir tai gerokai kenkia piliečių laisvam judėjimui. Dėl to labai svarbu ir toliau ieškoti praktinių priemonių, kurios turėtų palengvinti piliečių gyvenimą jiems keliaujant už jų šalių ribų. Vienovė ir įvairovė turi taip pat pasireikšti ir šioje srityje, ir, biurokra ir biurokratijos srityje. Dėl to reikia mažinti kalbinius ir administracinius barjerus. Dokumentas atitinka piliečių poreikius ir tai yra svarbus žingsnis tolesniai Europos integracijai. Tad pradėk, pradėkime tai daryti, pradėkime nuo siauro žingsnio, galbūt nuo civilinės būklės dokumentų, bet vėliau eikime toliau, išplėskime šią sritį. Bet bet kuriu atveju reikia neišsigasti, nepasimesti. Svarbu yra supaprastinimas, tačiau taip pat svarbu ir teisinis tikrumas. Būtent dėl to šie dokumentai svarbus. Aš manau, kad šis dokumentas padės užtikrinti piliečių judėjimo laisvę. Ačiū. Dėkoju. Dabar periname prie prašau žodžio procedūros. Keli žmonės paprašė. Pone Tapadėlė. Gerbiami kolegos, pone pirmininkė, vis daugiau Europos piliečių gyvena arba mokosi kitose valstybėse narėse. Ir pasiūlymas paprastinti viešų dokumentų prieimimą yra labai svarbus tiek piliečiams, tiek vieningos rinkos veikimui. Tai svarbu ir kalbant apie turistus, ir apie darbuotojus arba darbdavius, kurie turi įrodyti, kad sumokėjo tinkamų mokesčius, taip pat svarbu ir studentams, Ir visiems jiems biurokratija yra kliūtis. Biurokratija yra kliūtis laisviai. Būtent todėl komisijos pasiūlymas yra būtinas dalykas, tačiau jis nėra pakankamas dalykas. Dėl to parlamento pakeitimai išplečia priimtinų dokumentų skaičių. Tų dokumentų, kuriuos turės valstybės narės priimti. Ir taip pat perkelia daugiau atsakomybės tarnyboms. Tai reiškia, kad Europos piliečiams bus mažiau įtampos, mažiau vargo ir, maž... ir visą tai mažiau kainuos piliečiams. Džiaugiuosi šią iniciatyvą ir tikiu, kad ji didina pasitikėjimą tarp valstybių narių ir tarp Europos piliečių, kurie vis dažniau juda tarp šalių. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Ponas Marijas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Na, kebli čia situacija. Nes stabdo Šengeno zonos galiojimą, o mes tuo metu kalbame apie laisvo judėjimo lengvinimą. Žinoma, reikia lengvinti piliečių gyvenimą, tačiau tai turi būti sprendama padaryta panaikinta tą postilės reikalavimą. Tai palengvintų galimybės perskelti kitą šalį, apsigyventi, ieškoti darbo. Tačiau reikia plėsti taikymo sritį ir įtraukti kitus dokumentus, pavyzdžiui, pažymas apie negalę. Beje, visada reikia nepamiršti ir saugumo klausimų. Jeigu apostilės atsisakoma, tai tuomet yra tai yra itin aktualu dėl to, kad pavyzdžiui daug jaunimo iš Rytų Europos keliauja į Šiaurės ir Vakarų Europą. Ir na, reikia stabdyti tą protų nutekėjimą, reikia kažką daryti. Tai yra labai svarbus dalykas. Reikia ne tik skatinti judėjimo laisvę, bet reikia ir patimti Europos regionus. Ačiū. Ponas Heis, ar yra? Labai ačiū, ponia pirmininkė. Manau, šis pasiūlymas labai naudingas piliečiams ir naudingas vieningai rinkai. Tikrai protinga, kad kūriamos standartinės formos įvairiomis kalbomis. Tad labai sveikinu šį reglamentą kaip praktinį pavyzdį, kaip ES gali pastarnauti paprastiems piliečiams. Kaip buvo pasakyta, tai yra pirmas etapas, dabar kalbame apie gimimo liudijimus ir panašius sertifikatus ir reikia paraginti parlamentą bei valstybės narės drąsiau žengti kitą žingsnį. Pavyzdžiui, įtraukti diplomus ir kitus mokslo pažymėjimus. Tai naudinga bus jaunimui. Žinome, kad apie 6-8 procentai Europos piliečių keliauja į kitas šalis ir dirbsi dirba. Reikia užtikrinti, kad jiems kelionės į kitą šalį būtų kuo lengvesnės. Tai ypač svarbu beje ir Airijos gyventojams, kuriems gali būti, kuriems kyla sunkumų dėl dokumentų kiekio, kurių reikia. Tad jeigu dokumentai bus primami įvairiomis kalbomis, bus ta bendra daugia kalbė forma, tai bus labai naudinga. Tačiau reikia imtis ambicingesnio žingsnio ateičiai, nes aš tai matau kaip pirmą žingsnį, o ne kaip paskutinį. Labai ačiū. Labai ačiū. Ponas Jevkovčič, vieną minutę. <clears throat> Labai ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, kad teisingai ištarėte mano pavardę. Net jums, italams, tai būna kartais sudėtinga. Kiekvienas, kiekvienam piliečiui visą tai yra aktualu, o skaitmeninimas, kuris prasidėjo Kroatijoje ir dėgiamos sistemos, kurios gerai funkcionuoja, turi tapti bendra europinė sistema. Piliečiai turi nemažai dokumentų. Dabar kalbame apie pagrindinius, bet neturime tik jais apsiriboti. Turime žengti toliau. Reikia galvoti apie supaprastintą mokyklos baigimo pažymėjimų, diplomų, darbingumo pažymų pripažinimą. Taigi nesustokime. Ponas Indinos. Na kągi, ponė pirmininkė, gerai, kad tvirtinimo pažymos nebereikės, apostilės naikinamos, nes tai tik tai papildoma biurokratinė kliūtis ir jos panaikinimas palengvins mūsų piliečių gyvenimą. Viešuosius dokumentus turi būti e, lengva įgyti ir lengva pripažinti. Ir Europos piliečiams neturėtų kilti problemų tokiu būdu, vykdant vienokią ar kitokią veiklą, jo lab, kad galime pasitelkti į pagalbą pažangės technologijas, kurios skirtos mūsų piliečių gyvenimui pagerinti kurios skirtos tam, kad procedūros netimtų per daug laiko ir nebūtų pernelyg brangios. Tačiau reglamento taikymos rytis gana ribota. Reikėtų į ją įtraukti ir kitus dokumentus, aišku, atsižvelgiant į saugumo ir dokumentų autentiškumo reikalavimus. Ir paskutinis pasisakys ponas Negresko. Taip, pirmininkė, turime skatinti laisvą piliečių judėjimą. Tuo požiūriu reglamentas tikrai aktuolus. Ir gerai, kad naikinama tvirtinimo pažyma tam tikrų dokumentų atveju. Kitas dalykas tai yra standartinės daugia kalbės formos sukūrimas. Tai irgi sveikintinas žingsnis būtų. Bet kodėl, pavyzdžiui, reglamento taikymos rytį neįtrauktos invalidumo pažymos Um, mokyklos baigimo pažymos, diplomai ir kai kurie verslo dokumentai. Nes taip išeina, kad verslo žmonėms judėjimas nėra lengvinimas. Ir dar vienas dalykas, kodėl reikia laukti trejus metus, kol bus įgyvendinama atitinkama informacinė technologijų programa, leidžianti, leidžianti nustatyti dokumentų autentiškumą. Argi tikrai reikia tų trijų metų. Bet um, pranešėja padarė didžiulį darbą, su kuo ją reikia pasveikinti. Ir reikia padėkoti už uh, komisijos pasiūlymą. Dabar komisija Jurova. Atsakysi klausimus? Ponios ir ponai, kompromisas, kurio jūs pasiekėte šiandieną, neabejotinai duos praktinės naudos mūsų piliečiams. Jiems nereikės gaišti laiko, leisti pinigų, tvirtinant dokumentus po porą kartų prieš tuos dokumentus pateikiant kitos valstybės narės institucijoms. Galiu tik patvirtinti, kad mano galva šis reglamentas tai yra tik pirmas žingsnis ir ateityje bus imtasi papildomų priemonų. Viską reikia tačiau atlikti teisingai, nes bėgikai irgi nepradeda bėgimo nuo maratono. Mes savo planuose esame numatę ir tolesnių žingsnių, kurie leis sumažinti administracinio darbo naštą ir uh, e, biurokratiją nuolatinė biurokratijos kliūtis mūsų piliečiams ir mūsų piliečiai vis geriau galės pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Galiu taip pat patvirtinti, kad mes tikrai pasinaudosime reglamente numatytą peržiūros teisę ir suprantu, kas jums rūpi, jums rūpi įsilavinimą patvirtinantis dokumentai, neįgalumo dokumentai, verslo dokumentai. Taip, jie visi labai aktualūs ir būtina juos ateityje įtraukti taikymos rytį, kad ir verslas galėtų pasinaudoti visais privalumais. Taigi, kaip matote, dar turėsime gerokai padirbėti, bet dirbsime kartu su jumis. Ir dabar baigdama noriu padėkoti, kad pritarėte šiam, pritarėte šiam komisijos pasiūlymui. Dėkoju, komisarė, dabar pone Delbo. Ačiū pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems šešėlinės pranešėjams už tai, kad mane palaikė ir įnešė tokį didžiulį Taip pat norėčiau e, atsiprašyti pono Rapai, kadangi mes neišgelbėjome jo ambicingo pranešimo, kur buvo pasiekęs daugumą pirmojo svarstymo metu. Aš norėčiau išsakyti tris pastabas. Pirmiausia, reikia patvirtinti, kad šis e, reglamentas yra kuklus, bet konkretus žingsnis tam, kad būtų supaprastintas ES piliečių e, gyvenimas. Bus ir kitų žingsnių. Antra, ta reforma E, dabar bus sukurtas tinklas tarp administracijų valstybėse narėse ir bus galima valdžios institucijoms keistis tiesiogiai informaciją. Priešingai negu čia buvo pasakyta, instrumentas kovojant su sukčiavimu yra puikus, jisai daug efektyvesnis negu apostilė arba kažkoks tai anspaudas, kada negali, negalima patvirtinti dokumento autentiškumo. Trečia, aš esu įsitikinusi, kad šis reglamentas yra didžiulis žingsnis, e, kuriant ir stiprinant pasitikėjimą tarp valstybių narių. Mes tikrai, mums tikrai reikės šio reglamento, jeigu norime sukurti teisingumo erdvę Šengeno e, e, Europoje ir pagerinti ES piliečių judumą. Ir galų gale leiskite man, ponė komisarė, pareikšti viltį, kad netrukus turėsime pasiūlymą, kuris leis ne tik priimti e, viešuosius dokumentus, bet ir juos pripažinti valstybėse narėse. Ačiū, ponas pirmininkė. Dėkoju Madį, sveikinu atlikus šį darbą. Dabar pagal darbo tvarkę išpolius